dokumentus, apie kuriuos čia kalbama, ir tų visų dokumentų, kuriuos mes pasirašėme, pavadinimai bus išspausdinti protokole, šio posėdžio protokole. Dabar dar kartą paklausykite tokio dalyko. Pirmininkų sueiga rugsėjo 11 dieną pagal 146 statuto straipsnį nusprendė, kad 8-9 spalio plenarinis posėdis bus išbrauktas iš darbo atvarkės tam, kad galėtume gerai pasirenkti spalio 20-23 dienos komisijos e, rinkimams. Taigi 8-9 dienos numatyta Briuselio plenarinė sesija neįvyks. Tiek būtų pranešimų, o dabar pereiname prie darbotvarkės. Darbotvarkė pagal 149 straipsnį buvo priimta.